Ladies and gentlemen, good afternoon. Can I... Gerbiami kolegos, laba diena. Norėčiau pradėti mūsų komiteto posėdį. Prieš yra išplatintas darbuotvarkės projektas ir prieš patvirtinant darbuotvarkės projektą norėčiau Jums priminti, kad šiandieną mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Ir šiandieną mes išdalinsime tokią brošiūrą, kurioje yra pateikta informacija apie mūsų posėdžių transliavimą. Tad ar visus tenkina toks darbo tvarkės projektas? Jeigu taip, tada aš skelbiu darbo tvarkės projektą patvirtintų ir periname prie praėjusių posėdžių protokolų tvirtinimų. Ar visiems priimtini posėdžių protokolai. Praėjusių posėdžių protokolai, jeigu taip, juos patvirtiname ir perkėme prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra į uostus įplaukiančių ir jų išplaukiančių laivų e, pranešimo formalumai. E, e, šio pranešėjo, pranešimo autoris ponas Dirkas Sterksas, prašome. Uh. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegoms už pateiktus pakeitimų pasiūlymus. Iš principo, man atrodo, kad laikomės tos pozicijos, kurią apgynėme komitete. Iš principo, manau, kad iš tiesų laikomės vienos nuomonės, tai yra, kad reikia supaprastinti administracinės procedūras susijusias su pranešimo formalumais. Dėl to mes sutarėme visi, o konkrečiai kaip visą tai e, padaryti paaiškės artimiausių laikų. Norėčiau pakalbėti apie pakeitimus. Visų pirma, taikymos rytais norėčiau padėkoti Marinesko už pateiktus pakeitimo pasiūlymus ir dėja ne už visus rekomenduoju balsuoti teigiamai, nes kai kurie jo mm, pateikti pranešimai, e, pasiūlymai dėl pakeitimų yra paviršutiniški. Pavyzdžiui, ten, kur kalbam apie tai, kad e, laivai turėtų ne tik atplaukti, bet būti uostuose ir jų išplauktų, išplaukti. Visos šios idėjos jau yra atspindėtos direktyvose, kurios yra minimos tekste. Dar vienas dalykas kuris yra susijęs su 15 pakeitimu, tai yra elektroninių duomenų pakeitimu. 15 pakeitimas. Tai yra, ten yra rašoma, kad faksu pateikta informacija nebus traktuojama kaip pateikta elektroniniu būdu. Na, aš norėčiau pateikti žodinį pakeitimą dėl to 15 pakeitimo. Uh, Komisija yra pateikusi savo teksto variantą, kuris, mano manimu, yra naudingas ir ten yra pateikta puikia apibrieštis. Ir mano manimu, ta apibrieštis yra daug geresnė nei siūlomas e, pakeitimas numeris 15. Taigi pradžioje norėjau atsijimti savo pakeitimo pasiūlymą, kad būtų patvirtintas 15 pakeitimas, bet dabar manau, kad komisijos pateiktas pasiūlymas yra dar geresnis. Dar vienas dalykas tai yra dėl penktojo straipsnio, dėl kalbos. Na, aš sulaukiau labai radikalių pakeitimų, tai yra, kad e, būtų kalbama tik viena kalba, anglų kalba, tai būtų vienintelė bendravimo kalba. Ir šį klausimą aptariau neformaliai su pirmininkaujančia šalimi ir komisija ir taryba pareiškė, kad šis e, sunkiai pritartų tokiam dalykui taryba. Aš suprantu, kad šis klausimas nėra iš lengviausių, tačiau mano manimų derantis su taryba mes turime siekti šio tikslo, nes dauguma žmonių pritarė tam, kad reikia pereiti prie vienos bendravimo kalbos. Tačiau kaip tai padaryti vis dar reikės apspręsti, tačiau norėčiau, kad kolegos pritartų mano pakeitimui, tačiau ne kitiems pakeitimams šiuo klausimu. Ir pasižiūrėsime, kas iš to išeis. norėčiau kreiptis į transporto komitetą, kad būtų patvirtinta aiškia pozicija šiuo klausimu. Ir tarp dviejų ekstremumų reikia ieškoti tam tikrų manevrų galimybių, kurias galėtume panaudoti dėrybų metu. Dėl septinto straipsnio reikia atsižvelgti keletą dalykų. Tai yra data, kada visa tai turėtų įsigalioti. Antras dalykas tai yra kokia platforma, e, internetinė platforma turėtų būti naudojama ir kaip turėtų būti keičiamasi informacija, kaip turėtų būti tie duomenys pateikiami. Aš norėjau, kad kolegos pritartų 2013 metų datai. Dar kartą norėčiau padėkoti komisijai, kuri pateikė paaiškinimą, dėl ko 2013 metų data yra svarbi. Nes e, yra pateiktas priedas E, taip pat reikia atsižvelgti į muitinio sudarytus, muitinio srityje sudarytus susitarimus. Ir ten figuruoja 2013 metų data. Dėl tos priežasties mes negalime sakyti, kad reikėtų kitos datos, pavyzdžiui, 2015 metų. Ir aš, pavyzdžiui, darybose su taryba pasakiau, kad kuo greičiau supaprastinsime viską, tuo geriau. Tačiau komisija pareiškia, kad jau egzistuoja susitarimai kitose srityse ir tie susitarimai reglamentuoja kitas taisyklės, tačiau visa tai takoja ir mūsų aptariamą sritį. Bet kuriuo atveju, kuo visa tai, bus, kuo visa tai greičiau bus įgyvendinta, tuo būtų geriau ir geriau būtų, kad visi pritartų tą tai 2013 metų datai. Aš pateikiau keletą pakeitimų pasiūlymų dėl kompiuteri, kompiuterinių sistemų, kuri iš jų turėtų būti naudojama. Taryba pareiškė, kad SafeCNet yra ne tai, kad pagrindinė sistema, tačiau tai yra papildoma sistema, e, kuri galėtų būti susijęta su kitomis sistemomis. Dėl tos priežasties ir aš pateikiau atitinkamą 15 pakeitimą. Toliau yra kompromisinis pakeitimas, kuris yra susijęs su ponė Foster pakeitimu. Ponas Alkadrai pateikė taip pat savo nuomonę pakeitimų pasiūlymuose. Aš kai kurias jų idėjas perėmiau apjungiau kartu su mano pasiūlymais. Taip pat ponas Bisei savo pakeitimo pasiūlyme. Aš jam galiu pritarti. Tačiau negaliu pritarti tam, ką jis sako, kad duomenis galima perduoti tik tada, jeigu asmuo ar kompanija tam pritarė. Mano manimu man, man reikia kažkokio sistem, sistemiškumo reikalingos taisyklės, kurios užtikrintų, kad nereikia tokio iš ankstinio sutikimo. Antraip sistema taptų labai sudėtinga, nes tektų prašyti sutikimo kiekvieną kartą. Ir dėl tos priežasties reikalinga kažkokia sistema, kuri, pagal kurią nereikėtų iš ankstinio sutikimo duomenims perduoti. Ir taip pat galime numatyti kažkokius apribojimus dėl tam, tikrai, tam tikrų, tarkim, komercinių duomenų, prie kurių prieiga būtų ribota. Dabar aštuntas straipsnis. Dėl falą formų reikalavimo. Taip pat siekiama supapratinimo, kad prekių judėjimas bendrijoje būtų ko galima sklandesnis. Dėl tos priežasties aštuntas straipsnis yra labai svarbus ir turėtų būti išsaugotas. E, kolega pateikė 56 pakeitimo pasiūlymą dėl valstybių narių papildomų galimų reikalavimų kurie galbūt yra labai svarbus, siekiant, pavyzdžiui, kovoti su priekyba žmonėmis ir panašiai. Tokiu atveju, pavyzdžiui, valstybės narės gali pateikti papildomus reikalavimus, netgi jeigu laivas plaukia tarp Europos bendrijos uostų. Dar vienas dalykas, yra, kuris yra nepaminėtas mūsų pakeitimas pakeitimuose, tačiau jis turėtų būti įvardintas mūsų dėrybose su taryba. Tai yra su, kokis, su kokiamis mes valstybėmis bendraujame. Yra labai daug valstybių, kurios e, turi savo uostus. Ir mūsų pozicija turėtų būti tokia, kad kiekviena šalis, kuriuose, e, kuriuose esantis uostai bus reglamentuojami šią direktyvą, taip pat turėtum, šią direktyvą turėtų būti taikoma ir tom šalims, su kurios vėliava e, plaukioja laivai. Kai dėl vidaus vandenų uostų reikėtų parašyti komisijos, kad būtų atlikta poveikio analizė. Pavyzdžiui, ponas Vandal kalbėjo apie tai, kokia kalba turėtų būti naudojama, tarkim, bendraujant tarp skirtingų vidaus vandenų uostuose nes tai svarbu saugumo tikslais. Jeigu mes norime įtraukti į, į šią direktyvos taikymo sritį ir vidaus vandenų e, kom, uostus, tai, pažiūrėjau, tokia šalis kaip Austrija, tada jai ši direktyva yra labai aktuali. Pavyzdžiui, jeigu RIS sistema būtų prijungta prie SafeCNet sistemos, tada prie šio proceso turėtų būti įtraukta ir tokia šalis kaip Austrija. Tad e, reikėtų kreiptis į komisiją ir paklausti, kaip reikėtų atnaujinti šią direktyvą. Galbūt nuskambės provokatyviai, tačiau norėčiau pritarti e, pono Fandalę pakeitimui dėl bendravimo kalbos vidaus vandenyse. Dauguma e, laivedybos asociacijų e, džiaugiasi šią direktyvą. Nenorima, kad būtų pakengta kaip nors saugumo jūrose. Tačiau, kalbant apie tuos atleidimo nuo laivedybos sertifikatus, tarkim, tiems e, kapitonams, kurie reguliariai keliauja tarptų pačių e, uostų, turėtumėm užtikrinti, kad tokie sertifikatai būtų e, suteikiami pagal aiškias taisyklės ir pagal tokią sistemą, kurią būtų galima kontroliuoti. Dėl tos priežasties pono Vandal pakeitimas turėtų būti patvirtintas. Na, dėl to mes galime dėrėtis dėrybų metu. Uh, Tačiau dažnai žmonės mano, kad, pavyzdžiui, botsmanų paslaugos nėra nereikalingos, jos kainuoja per daug ir galima būtų atsisakyti jų paslaugų. Tačiau, mano manimu, tai yra mūsų aktualus dalykas ir jį turėtumėm atkreipti dėmesį. Taigi, gerbiami kolegos, manau, kad kaip Europos parlamentas mums šis klausimas turi būti įvardintas kaip aktualus. Taigi, tiek būtų dėl tų diskusijų e, tų klausimų, buvo, kurie buvo aptarti dėrybose su taryba ir kurie nebuvo pakeit, įtraukti į pakeitimo pasiūlymus. Dėkoju. Groš. Dėkoju, EPP ponas Groš. Dėkoju, pana pirmininkė. Kolegė Igran negalėjo atvykti posėdį, todėl FP e vardu norėčiau padėkoti pranešėjui už nuveiktą darbą. Uh, o taip pat ir už jo pastangas rasti sprendimus. Na, iš esmės mes labai palaikome komisijos iniciatyvą, palaikome ir pranešimą, na, kai ką dar reikia išsiaiškinti, bet iš esmės svarbiausia, kad daug dėmesio skirtume e, supaprastinimo principui, ypač Europos lygių. Tai reikštų, tai čia būtų aštuntasis straipsnis, jis turėtų išlikti dabartinę formą, kokiais yra dabar, tai yra, būtų užtikrintas apiprasmės Europos lygių, tačiau taip pat leistų užkirsti kelią nelegalumui. Na ir šiaip mes sutinkame su dabartinėmis formuluojomis, o kai dėl kalbos, na tai iš tikrųjų gan jautrus klausimas, tikiuosi, kad tarybai pavyks rasti kompromisą, pasiekti kompromisą tarp kompromisą tarp tarybos ir parlamento. Na ir šiuo metu gal nereikėtų apsiriboti vieną kalbą ar kažkokiu vienašališku sprendimu, nes kolegos vandam per pakeitimą siūloma anglų kalba. Na ir jeigu mes pasižiūrėsime tendencijų srityje, tai gal tai nėra geriausias būdas rasti sprendimą. Na, aš manyčiau, kad galbūt reikės kažkokį mišrų metodą pasirinkti. Tai yra tarptų bendrai pripažintų kalbų, jų konkrečiai dabar čia neįvardint, o kita vertus bandyti atsižvelgti į vietos ypatumus. Ir tai yra tikriausiai du prioritetai, kurias reikės atsižvelgti. Uh, nu, ar tai bus ispanų, ar prancūzų, ar anglų kalbos, ar bus apsiribotomis, tai gal tai irgi nebus pagrindinis sprendimas. Aš manau, kad čia reikės rasti kažkokį tarpinį kelią. Pranešėjas minėjo uh, kolegijos marinės pakeitimus, tačiau jį, manau, juos pati pakomentuos. Na ir galbūt uh, komisijos paaiškinimai padėtų išspręsti problemą, kai dėl duomenų. Uh, tai visiškai pritariu pranešėjai ir ten, kur PP e nuolat mini 2015 metus, tai mes pakeisime, išbrauksime, o 2013 metai bus palikti. Tai yra čia kalba eina apie datas. Na ir galbūt pavyks susitarti ir dėl šio dalyko. Na, o kai dėl duomenų perdavimo elektroniniu būdu, tai sutinkame su pateiktais pakeitimai ir paskutinė pastaba iš mūsų pusės susijusi su uh, atleidimu uh, nuo prievalės samdyti lotsmanus. Taip kaip tai ar laivavedžius. Na, svarbiausia, kad uh, Europos lygius suformuluotume skaidrų metodą, kuris po to leistų lankščiai kiekvienai valstybei nariai uh, lankščiai suformuluoti prievalę ar samdyti ar nesamdyti lotsmaną. Svarbiausia, kad metodas būtų skaidrus. Ir EPP e, atsims savo pakeitimą dėl šio dalyko. Na, svarbiausia, kad čia reikėtų veikiau siekti uh, E, europinio sprendimo, o neapsiriboti kažkokiais viengrinais nacionaliniais e, reikalavimais. Dėkuoju, pona Valkinroj. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė pranešėjai atsiprašau kolegos vardu, nes atrodo jis yra strigęs oro uoste Italijoje. Na ir iš esmės mes palaikome pranešio liniją keturi dalykai. Penktasis straipsnis kalbus. Čia pritarime pranešėjai. Na, reikėtų viską labiau suderinti, aiškiau suformuluoti, tačiau palaikom ir pono Vandan pakeitimą, nes ten e, pasakyta, kad komisija turėtų gilintis į šį dalyką, tai yra ne kažkoks tai galtinis sprendimas, tiesiog reikėtų dar sėki pasigilinti tai, kokiu galėtų kilti dėl to sunkumų, galbūt problemų. Nors gal čia gal ir keistoka šiek tiek Jeigu, tarkim, jeigu du, du vokiečiai kažkur šiame kontekste privalėtų kalbėtis tarpusavėje angliškai. Na, šiaip kaip ir viską palaikau. Antra. Įsigaliojimo data. Pritarėme pranešėjimo, tai yra 2013 metai, jų pabaiga, kad tai būtų numatyta įsigaliojimo data. Na, pasižiūrėsime, kaip čia pavyks sutarti dėl datos su taryba. Trečias dalykas, jau atkreipė dėmesį kolega Groš, dešimtasis pakeitimas, būtinybė imtis veiksmų, siekiant nustatyti suderintas taisyklės, pagal kurias galima būtų atleisti nuo prievalės samdyti lotsmaną. Na, aišku, su sąlyga, kad būtų nustatyta bendra procedūra. Uh, Tai yra, kad būtų priimtas sustarimas, pagal kurį būtų rengiamas visai bendrėjai taikomas metodas, nors visai tai nereiškia, kad situacijos valstybėse narėse bus tos pačios. Na, uostų sudėtingumo lygis skiriasi, vienus yra įplaukti lengviau, kitus sudėtingiau. Na, tai taip pat priklauso nuo oro sąlygų, potvinių ir atoslūgių. Taigi reikėtų rasti tai pragmatiškas sprendimas, šiaip palaikome šį pakeitimą. Ketvirtasis paskutinis dalykas. Ir čia beje norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad jis nori į straipsnį įtraukti prievalę pagrysti, nuo šit mes e, matome čia kažkokių rimtų problemų. Dėkoju. Ponas Besek, dabar žaliųjų frakcijos vardu prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponas Teksino pranešimas mums labai patinka, mes jį palaikysime balsavimo metu. Na, jis vadovaujasi faktais, bent jau tikimės, kad taip daro. Na, Na ir tokiu būdu galima būtų supaprastinti procedūras galiojančias laivybos srityje. Dėl įsigaliojimo, tai mes norėtume paraginti poną Steks pasirinkti 2013 metų datą. Jis siūlo du kompromisus dėl duomenų apsaugos. Na, mes palaikome šios kompromisus. O dėl 22, 55, 65, 35, tai iš esmės palaikome juos. Nors, kai dėl kalbų, tai turėtume nedidelį išlygą. Ir jie yra ne tiek dėl turinio. Mes manome, kad reikia nusatyti kažkokią tai bendrą kalbą nes tai leistų supaprastinti administracinės procedūras. Bet vėlgi, jeigu jos nebūtų, tai tos administracinės procedūros gal nenukantėtų. Na, suprantu, kad e, kai kas gal ir dvėjoja dėl būtinybės nustatyti tą vieną bendrą kalbą. Na ir mes pasiliekame dėl, prie mūsų pakeitimo dėl penktojo straipsnio, tai yra, kad reikia nustatyti pereinamuosius laikotarpius e, mažiems uostams, kurie leistams prisitaikyti e, prie pasikeitusios situacijos. Tai yra e, mažiai uostai, per kuriuos 10 procentų visos laivybos šalyje vyksta. Na ir gal reikėtų dviejų, trijų metų perkinojo laikotarpio, kad neatsirastų atotrukio tarp tų uostų, kurie turi didelę infrastruktūrą ir tarp tų, kurių yra mažesnė, tam, kad mažiai uostai turėtų laiko prisitaikyti prie pokyčių. Štai tokius e, pakeitimus mes siūlome. Na ir Galbūt tas kompromisas tarp tarybos ir parlamento ir būtų tinkamiausias būdas. Dėkoju. ECA. Dėkoju, ponė pirmininkė, labai trumpai. Nes tiesą sakant, manau, kad su ponas Toks įvyko išsamės diskusijos mūsų frakcijos vardu. Norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą, už tai, kad jis dalyvavo su mumis susitikimuose. Tai iš tikrųjų buvo labai naudinga. Vis dėlto turime keletą pastabų, kuriamis norėčiau pasidalinti. Na, šiek tiek dėl ponio Marineskų komentarų ir taip pat dėl karo laivų. Na, manau, kad gal ir nereikia įtraukti, nes paprastai karo nuostatas nepatenka į reglamentus. Kai dėl anglų kalbos naudojimo, taip visiškai sutinku su ponu Starks. Na taip, saugos klausimas yra svarbus. Europos, tuo saugiau. Taigi gal tikrai vertėtų siekti šio tikslo. Tai nereiškia, kad. E, tai kaip ten bebūtų laivo įguloje, paprastai būna žmonių, kurie kalba daug kalbų. Panašiai žiūrime ir dėl įsigaliojimo laiko. E, Gal 2015 metai būtų tinka, tinkamiausias metas, be kita ko tam, kad valstybėms narėms reikės atitinkamo biudžeto lėšų šiems, šiems reikalavimams um, gyvendinti. Tai reiškia, reikės reiks keisti infrastruktūrą, taip pat ir oro ir uostai, verslas turi turėti galimybę prisitaikyti, taigi tam reikės laiko. Taigi rytoj balsamo metu mes palaikysime iš esmės šį pranešimą. Dėkuoju. Dėkoju vicepirmininkas Rykiai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, tai norėčiau širdingai padėkoti ponui Steks e, dėl pranešimo skirto tokiai sudėtingai temai. Na, um, dėl to sudėtingo kalbos klausimo. Na, manau, kad egzistuoja skirtumas tarp e, bendros kalbos ir orientacinės kalbos, kuri yra reikalinga dėl visų tų išdėstytų priežasčių. Na, galbūt tai gali būti ir vokiečių, ir niderlandų kalba. Na taip, jeigu žmonės kalba tą kalbą, galbūt jų gimtoja kalba, tai būtų teisingiau, kad jie galėtų ją kalbėti, o ne kažkokia trečia kalba. Tiesiog svarbiausia, kad tos procedūros būtų aiškios ir leistų susiskalbėti. Na, jūs tikriausiai nenustebins štai kas. Prancūzijos konstitucijoje yra nuostata ir jeigu bus patvirtinta ta bendra kalba, tai ji prieštaraus, ši prieš, nuostata prieštaraus mūsų konstitucijai. Ir aš sutinku atsimti 38 pakeitimą, tačiau uh, punktas. Na, bet e, pasiliekame prie mūsų 15 pakeitimo, pagal kurį norime toliau tęsti diskusijas su taryba. Pranešėjas e, taip pat yra numatęs galimybę tęsti diskusijas e, ateityje. Tai yra geriau negu sustabarėjusiai tai laikytis vieno nos nuostatos. Taip pat siūlau panaikinti 48 pakeitimą. Jis aptarė šios klausimus su taryba ir komisija ir atrodo buvo sustarta. Taigi manyčiau, kad jo pasiūlymas yra geresnis negu mūsų pakeitimas. Taip pat esu pasirengęs atsimti 40 pakeitimą po to, kai išgirdome viską, kas buvo pasakyta dėl problemų susijusių su Lotsmanų tarnyba. Na ir galbūt mūsų pakeitimas nėra toks aktualus šio pranešimo kontekste. Ir jeigu būtų įmanoma, siūlau balsuoti atskirai dėl 32 pakeitimo. Dėl 2013 metų, kaip įsigaliojimo datos, tai galite pasižymėti, kad norėtųsi būti balsuojama atskirai dėl, dėl mūsų pakeitimo, dėl, dėl pirmos ir antros dalies. Pritariu dėl datus tam, ką sakė ponas Foster. Na, Na, aišku, visi kartu su pranešimu norime, kad ši direktyva įsigaliotų kiek įmanoma anksčiau, tačiau iškyla taktinis klausimas, tai yra, ar, ar būtų geriau kelti maksimalius reikalavimus darybose su taryba 2013 metams, kai žinome, kad taryba e, siūlo 2017 metus ir toks kaip kompromisas būtų 2015 metai. Uh, kas leistų tikėtis, e, kad galėsime sutarti tarybą, juolab, kad tai leistų tęs, išspręsti ir techninės e, problemas. Taigi klausimas, taknės klausimas, ar reikia laikytis maksimalios pozicijos, kuri vis tiek pato ten, kai viskas yra susijęs tik su dviem metais, o galbūt e, reikėtų tikrai pagalvoti apie 2015 metus. Pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Starks už konstruktyvų bendradarbiavimą. Kalbant apie pakeitimą susijusi su Lotsmanais, manau, kad mums reikia pasirinkti pragmatišką požiūrį, kuris ir buvo siūlytas Dėl liaudės partijos frakcijos pozicijos aš prašyčiau atkreipti dėmesį į 42 pataisą dėl kalbos. Aš stengiausi pataisą suformuluoti kaip įmanoma kruopščiau, tačiau e, savaime suprantama komitete dar galima būtų keisti, tačiau tikrai mes negalime įsivaizduoti, kad du vokiečiai tarpusavėje kalbėtų kitą kalbą tam tikrose atkarpose. Pasiūlymas yra susijęs tačiau su tuo, kad įvyko keletas avarijų, kurių metu žuvo žmonės ir priežastis tų avarijų buvo labai paprasta, žmonės tarpusavyje negalėjo susikalbėti. Ir, kalbėdami kiekvienas savo kalbą, todėl aš palaikau šį pranešėjo siūlymą ir prašyčiau frakcijos jį taip pat rimtai apsvarstyti. Ačiū pirmininkė. Ačiū, panas Marinėsku dabar. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau išsiaiškinti su komisijos atstovais du dalykus susijusius su mano siūlytomis pataisomis. Konvencijoje yra paminėtas e, štai toks kontekstas, tai yra atvykimas, buvimas uoste ir išplaukimas laivu. Mes tuo tarpu kalbame tik apie atvykimą ir apie išvykimą. Noriu paklausti, kodėl e, prieštaraujama nuostatai dėl e, laivų buvimo prisišvartavus uostose, taip kaip yra konvencijoje. Antras dalykas yra susijęs su karo ir kitokio tipo laivais. Ta pati konvencija numato labai aiškiai išimtis karo laivams. Tuo tarpu direktyvoje e, apibrėžima, laivo apibrėžimas skamba kaip e, bet kokio tipo jūrinė transporto priemonė. Mums turėt, mes turėtume patikslinti, apibrėžimą laivų ir e, tokiu būdu karo laivams čia nebus taikoma. Komisijos vardu ponas Kanavicius. Ačiū pirmininkė už šią labai naudingą diskusiją. Ypatingai norėčiau padėkoti pranešėjui už e, jo nuseklų analitinį darbą. Žinome, kad jis yra ekspertas šioje srityje, todėl jo pranešimas bus labai naudingas. Jei teisingai supratau, yra trys ar keturios pagrindinės problemos, kurias reiktų aptarti. Pirmoji susijusi su diskusija, kodėl mes pasiūlėme 2013 metų datą skirtingai nei taryba. Dėl šio klausimo mes tarybą nesiturime. Egzistuoja du teisiniai tekstai pagal kurios valstybės narės privalo taikyti visas technologijas, informacinės priemonės. Tai yra e, VTMAS direktyva. Kita direktyva yra susijusi su saugumo užtikrinimu, pagal kurią laivai turi informuoti apie savo buvimo vietą, apie jos pakeitimus. Visoje Europoje 713 atskirų stočių gauna šią informaciją, jos yra tarpusavyje susijusios ir teikia tą informaciją EMSA centrui, kuris yra Lisabona ir kitam informacijos apdarojimo centrui, kuris yra Baltijos jūros regione. Tokiu būdu mes turime labai puikią jūrų transporto stebėsienos sistemą. 2013 metais turi pradėti veikti elektroninės muitinės Šie du dalykai sąlygoja, kad e, sąlygoja atitinkamą pasikeitimą informaciją elektroniniu būdu apie prekių judėjimą. Kalbant iš techninio požiūrio taško, valstybės narės jau dabar yra įsipareigojusios sukurti veikiančią infrastruktūrą, kuri leistų e, įgyvendinti šią direktyvą. Tai reiškia, kad nereikia papildomų investicijų į techninę dalį, išskyrus galbūt papildomų uh, darbo vietų sukūrimą. Taryboje mes pralaimėjome šią diskusiją, tačiau mes tikime sulaukti parlamento paramos ir sugebėsime iki 2013 metų užtikrinti šio teisės akto įgyvendinimo, priešingų atveju netektų prasmės. Kitas klausimas yra susijęs su kalbos dalykais. Techninių požiūrių dabartinis tarybos pasiūlymas siūlo visus duomenis, ne e, žodinį bendravimą, tačiau informaciją apie e, laivo koordinates, e, kitą susijusią informaciją, kuri yra perdodama pajūrio tarnyboms, turėtų būti teikiama anglų kalba. Taigi šiuo požiūriu pagal Tarptautinę jūrų konvenciją reikia bendraujant žodžiu, radio ryšiu naudotis viena iš e, IMO kalbų. Reiškia, kad be rusų kalbos ir toliau bus vartojamos įprastinės jūrinių valstybių kalbos, tai yra daugiausiai anglų kalba, kartais prancūzų kalba kalba. Svarbu tačiau pabrėžti, kad yra rekomenduojama siekiant užtikrinti didesnį saugumą bendravimui tarp laivų ir jų įgulų siūloma naudoti vis labiau anglų kalbą ir tuo tikslu įgulos nariai privalo laikyti atitinkamus kalbos egzaminus nes kartais įgulą sudaro įvairių skirtingų tautybių, valstybių atstovai ir e, jų tarpusio bendra, bendravimo kalba dažniausiai būna anglų, todėl yra privalu numatyti tam tikrą minimalų kalbos, tai yra anglų kalbos mokėjimo reikalavimą. Kaip jau minėjau, egzistuoja dvi tarptautinės konvencijos, kuriuose minimas, e, minima bendra laivybos kalba. Dėl E, lotsmanų paslaugų atsisakymų arba neatsisakymų šis klausimas man labai patinka. Galbūt dabartinis pasiūlymas galėtų supaprastinti dabar egzistuojančią situaciją, tai nėra galutinis direktyvos tikslas, šį klausimą reiktų aptarti tarp jūsų ir tarybos atstovų. Galiausiai du aspektai, kurie buvo paminėti dėl laivų atvykimo, buvimo uoste ir išvykimo. Mes manome, ir jūs esate teisus, kad konvencijoje yra minimas ir e, laivų buvimas uostose, galbūt Afrikos uostose, jie gali ten e, šimtmečius e, stovėti ir neišvykti, tačiau mūsų uostose tokių reiškinių praktiškai nepasitaiko, todėl aš nemanau, kad dėl to turėtų kilti problemų. Dėl karo laivų. Karo laivai neįeina į VTAS e, direktyvos apriepti. Tai yra ne kažkoks specialus pasirinktas, nespecialiai pasirinkta mūsų pozicija neįtraukti karo laivų į, šį, į šią direktyvą, tačiau jeigu jūs manome, manote, kad tai leistų griežčiau apibriežti arba aiškiau apibriežti mūsų poziciją tarybos atžvilgių, mums dėl to nekirtų sunkumų dėl terminų. Prašau. Uh, siūlyti 2013 metus, jeigu reikės iškoti kompromiso tarp 13 ir 17, galbūt tai bus 2015 metai dėl kalbos. Mūsų siekiai ir ketinimai yra tokie, kad e, e, stengsime kaip įmanoma geriau šią kliūtį įveikti, tačiau realiame gyvenime pagrindinė bendravimo kalba tiek laivyboje, tiek aviacijos transportos rytė yra anglų kalba. Tai darybos čia turės šio klausimo vykti tarp parlamento ir tarybos. Jeigu pamiršau atsakyti į kokį nors klausimą, dėl to atsiprašau, tačiau tikiuosi, kad atsakiau į visus. Pone Sterksai, norėtumėte papildyti? Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms Kai kurias pastabas norėčiau išsakyti dėl lotsmanų. Mes nenorime susilpinti saugumo sistemos, tačiau reikia atsižvelgti į situacijų atskiruose uostuose skirtumus. Jeigu atitinkamus leidimus išleidžia tam tikros vietinės institucijos ar tarnybos, jos vadovaujasi tam tikromis taisyklėmis. Tuo tarpu mes sulaukėme labai daug skundų iš e, laivybos kompanijų atstovų, e, kur e, kalbama apie tai, kad tie leidimai nėra išdavinėjami optimaliai. Taigi šį klausimą reiktų svarstyti. Dėl galutinio termino 2013 metai mes turėtume šio pasiūlymo laikytis, kaip įmanoma, griežčiau. Komisija paminėjo keletą priežasčių, dėl kurių toks terminas, o ne kitoks turėtų būti nustatytas, pavyzdžiui, į e customs programos, elektroninių mūtinių įsigaliojimas ir e, šios programos tarpusavį susijusios. Dėl kalbos klausimo sprendimo jūs žinote, kokios yra mano rekomendacijos, kad, tačiau, kaip minėjo ponas Vandalinas, Kalbos klausimas yra svarbus ne tik pajūrio laivybai, tačiau taip pat ir vidaus laivybai egzistuoja atitinkamos tarptautinės konvencijos, reikės išanalizuoti ir aptarti mūsų pozicijas su tarybos atstovais. Rytoj priminėjimas tekstas, mes tikimės, bus teikiamas balsuoti ir per plenarinę sesiją, tačiau po vakarykščio balsavimo ir po susitikimų su šešėniais pranešėjais mes, manau, kad suartėme savo pozicijas. Ačiū dar kartą visiems dalyvavusiems ir padėsiems rengti šį pranešimą ir mes toliau lauksime dėrybų su taryba. Ačiū ponus Terks. Balsavimas vyks 9 val. 10 minučių rytoj ryte. Papildomas mūsų darbo tokias punktas yra jūrų transporto politika. Svarstysime siūlytus pakeitimus. Pono Vandalino pranešimas tai yra. Jam ir suteikiamas žodis. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti visiems kolegoms 99 pataisų sulaukėme šiam pranešimui. Aš esu patenkintas, nes pataisų skaičius parodo, mm, patvirtina, jog pranešimo tema yra svarbi ir visiems rūpima. Pastaruoju metu kartu su šešėliniais pranešėjais mėginau surinkti e, tam tikrus svarbiausius argumentus svarbiausiais klausimais. Balsavimo sąrašas bus parengtas šiandien, jeigu dar tai nebuvo padaryta ir pagrindinės temos, kurias atspindi kompromisiniai pak pakeitimai, yra tokius. Pirmiausiai, mes siekiame susijęti jūrų klasterių klausimų su mokestiniais aspektais, tai yra pirmasis kompromisinis pakeitimas. Ir siekiame užtikrinti sąsąją tarp jūrų klasterių e, kompetencijų centrų ir jų atžvilgių taikomų mokestinių lengvatų, siekiant užtikrinti Europos konkurencingumą pasaulio mastu. Buvo dar keletą pakeitimų, kurių dabar smulkiau nepristatysiu, daugiausia dėmesio sutelkdamas e, ties kompromisiniais pakeitimais. B kompromisinėme pakeitime kalbame apie švietimo mokymo dalykus, profesinio mokymo, siekdami jaunų žmonių, kaip manoma, daugiau pritraukti. Kartu su kolegomis mes parengėme kompromisinio pakeitimo tekstą ir e, jį įtraukėme kolegų atskirius pakeitimus. tai yra B kompromisinis pakeitimas aštuntajam pranešimo punktui. Ta pati būtų galima pasakyti ir, ir apie C kompromisinį pakeitimą. Buvo siūloma daug panašių pataisų. Siūloma priimti Tartautinės jūrų organizacijos konvenciją. Kolegos pateikė nepriklausomai vieni nuo kitų atitinkamus pasiūlymus. Ir Dabartinis e, pranešimo projekto tekstas atsižvelgia į trijų, maždaug trijų frakcijų atstovų pakeitimus. D kompromisinis pakeitimas. Žinau, kad dėl jo e, nuomonės vis dar išsiskiria. Man būtų primtiniausia mano paties renkta teksto redakcija, kurioje numatyta tam tikrų premijų išmokėjimo sistema ekologiniai laivybai. Tačiau kiti kolegos mano entuzijazmą nori atšaldyti, siekdami mm, rimčiau išanalizuoti situaciją, nors aš tam neprieštarauju. Nepaisant to, manau, kad mano siūloma redakcija vis tiek ir formuluotės yra tinkamiausios. Taigi man įdomu, kaip baigsis balsavimas dėl D kompromisinio pakeitimo. Aš siūlyčiau balsuoti už mano siūlomas ir parinktas nuostatas. Kai kurie siūlė balsuoti dalimis ir e, balsavimo sąraše rasite atitinkamą nuorodą. Aš turėsiu susitaikyti su vienokiu ir kitokiu balsavimo rezultatus, jau kaip jau minėjau, mano siūloma teksto redakcija laikau tinkamesnė. Kita svarbi tema yra piratavimas. Šią temą taip pat buvo pasiūlyta nemažai panašaus turinio pataisų kurios siūlė imtis priemonių rengiant ES veiksmų planą, siekiant kovoti su piratavimu jūrose, 5-6 pakeitimai labai panašiai suformuluoti buvo pasiūlyti, todėl mes juos visus sutraukėme e, į ir apibendrinome E kompromisinėme pakeitime. Taip pat, pirmininkė, dar norėčiau pristatyti keletą paskirų pataisų, kurių dėja negaliu palaikyti. Ponas Tusas pasiūlė savo e, pakeitimų, kurios, e, kurie kalba apie apie bendrijos jūrų politiką 2018 metų, tačiau e, dėje turiu pasakyti, kad mano pozicijos čia smarkiai skiriasi nuo kolegos ir jos atsispindi balsavimo sąraše. Dar, pane pirmininkė, reiktų paminėti kolegos Visentą, ketvirtąją, tai yra 54 pataisą apie ją kalbėjome ir prieš savaitę. Pagal e, šią pataisą turėtų būti įvesta laivyboje taršos leidimų prekybos sistema. Dabartinėme balsavimo sąrašo variante šitiek pliusų, tiek minuso ženklais pažymėjau šią pataisą, reiktų ją aptarti taip pat ir su komisijos atstovais. Mes čia negalime vien tik tai drumsti vandens, kadangi situacija yra visiškai neaiški ir neturime komisijos pozicijos šio klausimu, galbūt jos atstovas galėtų mums šią poziciją pristatyti tam, kad geriau galėtume apsispręsti patys. Paminėjau ne visas gautas pataisas, ponė pirmininkė, nemanau, kad e, visas jis minėti buvo būtina. Mes pamėginome apibendrinti kai kurias savo turiniu labiausiai artimas e, pataisas ir manau, kad mums tai pavyko jau iš anksto laukiu balsavimo rytoj ir kolegų pastabų bei pasisakymų. Ačiū labai. Ačiū. Apie vardu ponas Komutsakos. Dėkoju pirmininkė. Dėl šios strategijos. Ji yra labai svarbi, taip pat ir pranešimas, atsižvelgiant į susidariusią mm, ekonominę krizę. Pranešėjas iš tiesų puikiai padirbėjo, jis puikiai taip pat bendradarbiavo ir atsižvelgė į daugelio nuomonės. Tad norėčiau padėkoti jam už tokį konstruktyvumą, nes būtent dėl tokio jo požiūrio mes sugebėjome pasiekti e, susitarimo dėl subalansuoto teksto. Yra keletas dalykų, kurie yra svarbus šiame pranešime. Tai yra konkurencingumas, Europos e, laivų pramonės konkurencingumas ir šiame pranešime visą tai yra tinkamai atspindėta. E, tas konkurencingumo poreikis, ypač atsižvelgiant į tai, kad kai kurios trečios šalis konkuruoja nesažiningai. Dėl tos priežasties reikia remti Europos kompanijų konkurencingumą ir taip pat reikia e, prisidėti prie valstybės pagalbos priemonių. Tai taip pat yra įvardinta šiame pranešime. Dar vienas dalykas. tai yra jūrininkų e, poreikis ir tai, kad reikia organizuoti mokymus jiems. Mes pateikėme pakeitimą. Frakcijos vardu, kuriame sveikiname iš tiesų tai, ką rašo pranešėjas. Trečias dalykas yra tai, kad e, laivų sektorius laivyba prisideda prie kovos su klimato kaita. Tačiau tuo pat metu e, nedaug vietos skirta šiam klausimui pranešime, bet kuriuo atveju manome, kad e, laivai gali prisidėti prie to, kad būtų sumažinta, sumažintas pasaulinis atšilimas. Europos kompanijos neturėtų e, prarasti dėl tokios kovos e, konkurencingumo. Man atrodo, mes sugebėjome surasti bendrą e, susitarimą dėl pateiktų pakeitimų pasiūlymų. Nemanau, kad e, buvo kažkokių esminių problemų. Paskutinis dalykas, apie kurį norėčiau pakalbėti, yra piratavimas. Norėjome, kad daugiau e, būtų griežtesnės nuostatos siūlomas dėl kovos su piratavimu nei siūlė pranešėjas. Bet pasiektas, mano manimu, puikus balansas. Dėl visų šių įvardintų dalykų aš ir mano kolegos iš EPP pateikė esminės pataisas, siekiant užtikrinti, kad pasistumėsime su šiuo dokumentu tinkama linkme. Tiek būtų iš mano pusės ir manau, kad mes einame tinkamu link, keliu. Ačiū, ponas Flakistein, socialistų frakcijos vardu. Uh, Pone pirmininkė, pone Vandalme, pon... gerbimi kolegos, savo vardu pirmiausia norėtume padėkoti už nuveiktą darbą. Tai yra dėl tų 99 pakeitimų. Mes kartu taip pat prisidėjome prie šių darbų ir iš esmės, manau, pavyko pasiekti daug. Vis dėlto lieka keletas neišspręstų dalykų ir kaip tik apie tai ir pakalbėsiu, ponė Vandal. Uh, Norėtųsi dar sėki išgirsti iš jūsų dėl B kompromiso. Kaip jūs čia uh, matote galimybę tobulinti tekstą lyginant su 22 pakeitimu? Čia kalba eina apie valstybinės subsidijas. Antra, iš pono Beset norėtųsi sužinoti dėl 24 pakeitimo kaip iš čia viską suprantate, nes e, kiek mes žinome, ES nebėra tokių uh, laivybos e, konsorciumo. Bent jau ta forma jų tokių ne, nebeturėtų egzistuoti. Trečias dalykas, jūs pats tai minėjote ir labai įdomu išgirsti komisijos nuomonę dėl prekybos emisijomis. Na, tam aišku mes iš esmės pritarėme. Ketvirtas, ponė Vendaliai. Atrodo, kad e, kompromisas D jums mėlesnis nei 65-66 pakeitimas. Norėtųsi sužinoti, kodėl. Na, jūs sakėte, kad kompromiso formuluotės jums pat primtinesnės, tačiau norėtųsi sužinoti, kodėl ir kodėl turėtume pritarti kompromisui, nebogų pakeitimui. Na ir paskutinis dalykas dėl F kompromiso. Tiesa, mes jį palaikome, galėtume palaikyti, bet manome, kad antroje 82 pakeitimo dalį reikėtų traukti šį kompromisą, nes čia kalba eina ne vien tik tais apie karinius ir saugos politikos aspektus, bet šiame kontekste gal ir ne, pri, ne pirmoje eilė, tačiau vis dėlto kalba eina ir apie socialinių problemų, politinių problemų sprendimas šiuose regionuose ir aš manau, kad tai reikėtų paminėti. Ir nepalikti visiškai nuo šalyje, nors galbūt tai nėra tiesiogiai susijęs su mūsų aptariama tema. Dar dvi trumpos pastabos. Jūs pats minėjote, kad ketinate suformuoluoti žodinį pakeitimą dėl 99 pakeitimo ir jūs minėjote, kad e, reikia surasti bendradarbiaujant su Reino upės navigacijos centrinė komisija, kad su juo ketinate bendradarbiauti ir turiu tam tikrų dviejonių. Nors visi vicepirmininkai šiandieną dalyvauja, pavyzdžiui, egzistuoja Don, Dunojaus, Elbės, kitų upių kontekstai ir aš nežinau, kaip galima būtų išsklaidyti įvairias baimės ir būkštavimas. Ir paskutinis dalykas. EPP prašysi mūsų pakeisti 26 uh, e, pakeitimais yra susijęs su socialiniais aspektais bei valstybinėmis subsidijomis ir vietoj žodžio safeguarding vartoti žodį promoting, na tai galbūt šiek tiek sušvelnins tekstą, bet uh, bet atspindėtų mintį. Ačiū. Dėkoju. Man atrodo, Dunojus tampa mėgiamiausių mūsų komiteto. Pone Maisner, liberalų vardu. Ponios Savišat vardu norėčiau pasisakyti, jie yra mūsų frakcijos šešėlinė pranešėja, dar netvyko į posėdį, todėl pasisakęs vardu. Aldi frakcijos vardu norėčiau širdingai padėkoti ponui Vandalinui už tikrai ambicingą pranešimą. Na, jūs esate jūrų ar vandenų žmogus. Ir tikrai pabrėžėte šios ryties svarbą ponios Viša vardu noriu padėkoti už tai, kad esate pasirengę sureaguoti ir atsižvelgti į vairius pakeitimus. Jūs minėjote, kad jų iš viso yra 99 ir tai rodo, jog visoms frakcijams šis pranešimas yra svarbus ir jūs iš tikrųjų puikiai su visais bendradarbiavote. Dar sėkiu už tai iširdingai dėkoju. Na ir iš tiesų, mūsų uh, frakcijai labai aktualu, kad būtų pripažinta, kad jūrų sritis yra svarbis sritis ir jo reikia užtikrinti konkurenciją. Nors vėlgi reikės išvelgti ir aplankos sauginius bei e, saugos aspektus. Europa galėtų suvaidinti lyderio vaidmenį jūrų srityje ir 41 procentas viso pasaulio laivyno yra Europoje ir tai norime pabrėžti. Mes, aišku, norime apsaugoti aplinką, sumažinti emisijas, tačiau kaip ir pranešėjas šiuo atveju, aš lygiai taip pat ir manau, kad 54 pakeitimas laiko požiūrių pernelik ribojantis. Na taip, e, emisijas protingai traukti, tačiau 2010 metai gal nėra tinkama, um, tinkama data, juolab, kad tai ne visai dera su mūsų kitomis kovos klimato kaita ir emisijų mažymas rytyje nusistatytumėmis datomis. Aišku, mes norime, kad jūros ir uostai būtų švaresni su tuo sutinkame. Buvo pabrėžtas uh, profesionalų rengimas e, laivininkystės rytyje, tai švietimas, mokymas šias rytyje tai yra svarbus dalykai, tai yra išryškinta jūsų pranešime, tam pritarėme. Piratavimas savo pranešime jį taip pat minite, tačiau yra šalių, kurių flotilė tiesiogiai susiję su piratavimu ir tos šalis norėtų labiau išplėsti šį aspektą. Sutinku su ponu Flankensteinu dėl Reino. Na, tiesa, gyvenu arčiau Elbės nei Reino. Bet manau, kad visiškai nesvarbu, šalia kokios upės baseino srityje gyveni, svarbiausia, kad būtų galbūt parengtas pranešimas skirtas jūrų ūkiui iki 2018 metų ar vandenų ūkiui iki 2018 metų konkrečiai neminant upių. Juk mes norime, kad e, būtų stiprinama laivybos ar vandenų ūkis e, Europos Sąjungoje. Šiaip apibūdinčiau šį pranešimą kaip perspektyvų ir manau, kad rytoj balsavimo metu jis bus plačiai patvirtintas ir greičiausiai tai yra vienas tik tais iš pirmųjų žingsnių e, tiems klausimams aptarti, kuriuos aptarsime e, jūrų ar laivybos srityje. Žalių frakcijos, žaliųjų frakcijos vardu ponas Bise. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų, mums nekyla kažkokių didelių abejonių dėl pono Vandalin pranešimo. Rytoj Mes pritarsime šiam pranešimui balsuodami. Mus ypač tenkina kompromisai būtent dėl piratavimo aspektų. Tie kompromisai mums yra priimtini. Tačiau yra keletas aspektų, kurių galbūt nereikėtų minėti diskusijose. Tai yra klausimai skirti komisijai, o ne klausimai skirti pranešėjui. Pavyzdžiui, dėl, tų, dėl tos METS sistemos, kokia yra dabartinė situacija. Tai yra klausimas komisijai, taip pat ką apie tai mato aplinkosaugos generalinis direktoratas. Bet kuriuo atveju manau, kad šiame pranešime būtų numatytas tikslas. Tai yra, kad jūrų sektoriui neturėtų būti numatyta išimtis, kovojant bendrai su klimato kaita ir visi ekonominiai sektoriai turėtų būti vienodai traktuojami. Tad e, norėčiau, kad būtų pritarta mano 54 pakeitimui. Antras dalykas, norėčiau pasiaiškinti su komisija dėl Europinio registro. Tai yra senas dalykas. Tai nėra kažkokia naujovė pono Vandalio pranešimui mes pateikėme pasiūlymą, būtent susijusi su Europinio, Europiniu registru, nes tai yra puikiai priemonė. Ir mano manimo yra puikiai. Ačiū, ponas Tusa. Dėkoju, pirmininkė. Perito posėdžio metu mes priėmėme sprendimą pasisakyti dėl viso pranešimo projekto. Ir, ir grįžtant prie bendro pranešimo, kaip po tokio, norėčiau pasakyti štai ką. Šios, šio pranešimo pagrindinis tikslas yra siūlyti skatinti konkurencingumą. Ir šiuo atveju mes pasitarnaujame kapitalistinėms jėgoms laivybos sektorija. Taip pat ir kitiems sektoriams, kurie yra susijęs su laivyba. Tačiau tai neigiamai veikia darbuotojus, aplinką ir ES piliečius. Tai taip pat neigiamai veikia saugumą, taiką ir saugą. Prisideda prie piratavimo, kaip matėme pastaruoju metu. Aš stebiu, mm, kas vyksta nuo 98 metų. Na ir praėjo keli dešimtmečiai nuo tada, kai buvo suformuota e, bendra jūros politika, tačiau įvykiai kartojasi. Tuos klausimus, kuriuos iškelia darbuotojai, jie yra ignoruojami. Jie, jų sprendimas yra perkeliamas tolesniam laikui, kai bus peržiūrima Europos jūros politiką. Kodėl taip vyksta? Dėl tos priežasties, kad įsikišo didelės kompanijos laivybos sektoriuje ir jos sugebėjo e, iš viso to gauti didžiulį pelną. Uždirba daug pinigų tokios kompanijos netgi e, ekonominės krizės metu. Mažos kompanijos yra praktiškai sužlugdytos. Tad ką sako pranešėjas savo pranešimu? Jūs pareiškite, kad norite sulaukti mūsų pasiūlymo. Ką siūlo ponas Tūsas, ne tik ponas Tūsas, tačiau ir kiti e, mano frakcijos atstovai. Mūsų nuomonė skiriasi. Mes pritarėme pagrindiniam principui, kad mes turėtumėm įgyvendinti e, tarptautinę darbo E, jūrose konvenciją. Taip, tam pritarėme, tačiau kaip visa tai turėtų būti gyvendinta, nes tai nėra atspindėta nei pranešime, nei komisijos pasiūlyme. Aš kalbu apie tas teisės, kurios yra pripažįstos, pripažintos 80-ame e, dešimtmetyje. Tačiau mes e, neįgyvendiname tų teisių. Mes tiesiog kalbame apie teisės aktus, kurie buvo patvirtinti 80-ame e, dešimtmetyje, pavyzdžiui, dėl darbo saugos, dėl darbo laiko, kontraktų, aplinkos. Kalbu apie visus šiuos dalykus. Dėl tos priežasties ir negalime pritarti jūsų pranešimui. Ar jūs manote, kad mes e, klystame, ko mes siekiame savo 43 pakeitimu? Aš jį perskaitysiu perskaitysiu. Mes rašome, kad reikia į tartautinės teisės aktus e, perkelti Lao, Lao konvencijos nuostatas, kuri buvo patvirtinta 2006 metais. Joje yra numatomos e, minimalios darbo sąlygos e, lavo, laivuose. Ir tarptau, taip pat toliau kalbama apie kitą konvenciją susijusią taip pat su darbo sąlygų laivuose. Pavyzdžiui, ten yra kalbama apie e, darbo laiką, apie atostogas. Ką Jūs manote apie tai? Ar Jūs nenorite įgyvendinti tarptautinės teisės, kuri buvo patvirtintas 80-ame dešimtmetyje? Na, atrodo, kad taip, nes Jūs dėl tos priežasties nenorite pritarti mūsų pakeitimams. Ir šiuo atveju aš kalbu visos mūsų, mano frakcijos vardu. Tai yra ne tai, kad jūs e, nesuformulavote nuomonės mūsų pakeitimų atžvilgių. Ne, taip nėra. Tiesiog mūsų nuomonė radikaliai skiriasi nuo jūsiškės. Nes tai yra sektorius, kuris turi strateginę reikšmę. Tačiau koks yra tikslas viso šio sektoriaus? kad jis taptų naudingesnis, kuo galima daugiau e, žmonių. Dabar dėl 16 pakeitimo norėčiau, kad būtų balsuojama dalimis, nes šis klausimas yra svarbus. Kas yra rašoma, atsiprašau, 60 pakeitime? Čia yra kalbama apie vėliavos E, šalį. Mes turėtume padėti tašką po žodelio convenience ir tada jau antrų balsavimų turėtume balsuoti už tą tekstą, kuris eina toliau. Dar vienas dalykas, dar vienas pakeitimas, apie kurį norėčiau pakalbėti, tai vėl prašyčiau, kad būtų balsuojama atskirai dėl 34 e, pakeitimo. Čia yra rašoma, ragina valstybės narės patobulinti ir atnaujinti jau esamas mokymo programas, kalbama apie JRAB konvenciją ir 2006 metų darbo jūroje konvenciją ir antroje dalyje e, rašoma apie sąlygas, kurios turėtų būti užtikrintos laivuose, taip pat e, minima, minimalus kontraktų reikalavimai, kurie turėtų būti taikomi visuose laivuose. Dabar dėl darbuotojų laivuose, taip pat ir uostose asmenys, kurie dirba ir su laivyba susijusiuose sektoriuose, pažiūrėjau, turizme, turizmo srityje. Visi šie žmonės e, seka tai, ką kokį sprendimą priims Europos parlamentas. Ir pabaigai norėčiau pasakyti štai ką. Tarkim, įvairūs oro uostai susiduria su didelėmis problemomis. Pavyzdžiui, Tisana grupė, tai yra tarp, tarp valstybinė kompanija, jai priklauso keli, e, kelios dešimtis laivybos kompanijų Europoje. Taip pat ši, šiai kompanijai priklauso kom, e, įmonės ir kitose sektoriuose, pavyzdžiui, plienė, plieno kompanijos. Ir tai e, kompanijai taip pat turi, ta kompanija taip pat turi ir povandeninių laivų, e, kuriais neleidžia naudotis Graikijos vyriausybei. Nes, e, pavyzdžiui, dėl kokios priežasties? Dėl tos, kad Vokietijoje yra įmonė, kuri stato būtent tokio pobūdžio laivus ir susiduria su didelėmis ekonominės problemomis. Šiuo atveju mes kalbame ne apie ekonominės problemas, tačiau apskritai apie klausimus, kurie yra susijęs su valstybių narių saugumu. Tai yra e, klausimai, kurie kils ir kils ir situacija tik tai prastės. O kaip dėl e, laivų statybų kompanijų Portugalijoje, Lenkijoje, jos susituria su tomis pačiomis nepalankiomis aplink, e, sąlygomis, tad reikėtų keisti iš esmės politiką. Ir taip turėtumėm padaryti, jeigu pasitikime darb, darbuotojais. Ačiū. Merci, Monsieur le Président. Très brièvement. Euh, Dėkui, panė pirmininkė, labai trumpai. Na, kadangi tiek daug yra pakeitimų, kuriuos patėjau su kolegė Vrasler, tiesiog e, vis dėlto paminėsiu, kad pono Vandalin pranešimas mūsų manimo yra puikus. Antras dalykas Aš manau, kad kai kalbame apie jūrų transportą, reikia atsižvelgti apskritai problemas susijęs su transportu. Mes irgi mes ir čia kalbėtume apie kažkokią labai išskirtinę e, sritį ir tarsi čia nebegaliotų tos nuostatos, kurios galioja kitoms transporto sritims. Na, aišku, aplinkosaugoje irgi yra svarbus dalykas, galbūt atsižvelgiant į bendras jūrų transporto apimtis, tai gal nėra tra, jūrų transporto tarša tokia didelė, tačiau vis dėlto apskraipimus tarša egzistuoja. Ir tiesiog turėtume laikyti jūrų transportą apskritai transporto srities sudėtinė dalimi. E, turėtume čia pasinaudoti Marko Polo ir kitomis priemonėmis. Taip pat galvoti apie transporto saveikumą. sakyčiau, šių dalykų pasigendu pranešime. Dėkoju komisijos vardu, ponas Kalamicos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju ir pranešėjui už labai puikų pranešimą ir labai naudingas diskusijas. Taip pat dėkoju ir už diskusijos metu išsakytas narių pozicijas. Dabar norėčiau sugrįžti prie vieno labai konkretaus aspekto. mono, pono Tusas e, pasisakymai dėl socialinių aspektų buvo labai griežti. Tam, kad viskas būtų aiškiau, pasakysiu, kad jis greičiausiai suprato, jog mūsų strategijos socialinis aspektas yra labai prioritinis dalykas ir galbūt e, artimiausiu metu bus parengtas e, jūrų transporto socialinio matmens dokumentas. Na ir tiesiog mes nepametame šių dalykų iš akių, taip pat e, renkame ir ekspertų žinias šioje srityje, nes tai svarbu ne vien tik laivybai, bet apskritai transportui kaip patokiam. Taigi, turint galvoje visą šį kontekstą, dabar atsižvelgsiu į vieną ar kitą aspektą. Pirmiausia, e, jūrų transporto sąsioje su priekybos e, emisijomis schemomis. Tai pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį, kad praeitų metų la, balandžio 23 dieną parlamentas ir taryba priėmė bendrą sprendimą tai 406-2009. Ten labai aiškiai pasakyta, kad kartu su tarptautinis jūrų laivybos organizacijos valstybės narės turėtų siekti bendrų tikslų. Taip pat norėčiau kad jeigu 2011 metų gruodžio 31 dienos nebus patvirtintas atitinkamas prekybos misijomis schemos jūrų transportui, tuomet reikės, e, reikia siekti atskiro teisės aktų. Na ir kaip ir su taryba sutarta, kad vis, vis, uh, visas šias problemas bandysime spręsti kartu su Tarptautinio jūro organizacija ir jeigu 2011 metų 31 dienos mes neturėsime bendro sprendimo tarptautinio lygių, tuomet sieksime regioninio sprendimo. Viskas yra kaip ir labai paprasta. Jeigu, jeigu mums nepavyks pasiekti tarptautinio sustarimo dėl šio klausimo, tai tuomet, kad tai tuomet to pasakoje na, bus, tarkim, laivai pervesti iš vienos šalies registro, iš kitos šalies registro, tai turės dvigubą efektą. Tai nepasieksime bet kokius prekybę emisijomis susijusių tikslų. O antra, tai yra tai, kas jau įtvirtinta mūsų teisės aktuose, lie, liečiančių saugumą ir aplinkosaugą, visų šių dalykų gyvenimą mes nebegalėsime kontroliuoti. Taigi po ilgų diskusijų korepere praeitų metų pabaigoje. Dabar pirmininkantas šalis yra parengusi pranešimą dėl veiksmų skirtų tarptautinės jūrų, tarptautinių emisijų mažinimui tarptautinio jūrų transporto srityje. Ir perskaitysiu tai, kas pasakyti. ES valstybės narės susitarė tęsti pastangas, bandant sumažinti uh, visose ekonomikos rytise sumažinti emisijas. Ir todėl ES valstybės narės susit, siekia susitarti su tarptautinė jūro organizacija dėl emisijų mažinimo iki 2011 m. 31 dienos, neiškreipiant ar nesumažinant ES jūrų transporto konkurencingumo. Taigi manau, kad reikia laikytis šios linijos, tai yra, kad e, tarptautiniu lygiu ES siektų šio susitikimo be emisijų prekybos. Na, aišku, prekybos emisijomis schemos yra komercinis dalykas ir yra siūloma sukurti atitinkamą fondą, taip pat siūloma uh, e, įvairios techninės priemonės, kurios leisų tarptautiniu lygiu sumažinti jūrų transporto emisijas. Toliau, valstybės subsidija bei konkurencingumas. Mano manimu, dabartinės krizės e, e, akivaizdoje šiuo metu išlaikyti pagalbos, e, valstybės pagalbos gairias tokios, kokios yra dabar. Gal iki 2011 metų kai kas ir keisis, tačiau kol kas matome, kad tokios subsidijos uh, turi teigiamų uh, poveikio, nebuvo, nepraradome laivų. Na, tai nereiškia, kad uh, valstybių narių taikomų priemonių dėka į registrus įtraukta daugiau laivų Europos Sąjungoje. Tačiau nevyko tai, kas vyko 90-metyje, tai yra, kai e, daugelis laivų pakeitė savo vėliavas ir tokiu būdu buvo prarasta daug darbo vietų. Na, norėčiau dabar trumpai komentuoti siūlomus pakeitimus. A, kompromisinis pakeitimas, mes manome, kad jis tikrai naudingas, lygiai taip pat ir B kompromisinis pakeitimas, jis taip pat naudingas. Galbūt e, galima jį tobulinti, bet jau turint galvoje tą būsimą socialinę darbo tvarkę, jis yra geras, norėčiau patikslinti dėl C kompromiso. Štai ką. Manau, kad jis turėtų baigtis žodžiais 2006 metų Tarptautinės, organiza... E, tarptautinės darbo organizacijos konvencija. Tai viskas remiasi pramonės susitarimu ir tiesiai sakant, yra patvirtinta direktyva 2019-13 ir joje per ją šis sutarimas yra trauktas į bendrijos teisę. Tai yra sustarimas tarp socialinių partnerių. Ir dabar svarbu paraginti valstybės narės ir ratifikuoti šią konvenciją, nes kol kas tik tais viena valstybė narė ją ratifikavo, tai yra Ispanija, pirmininkaujančiai šalis ir labai svarbu, kad kiek įmanoma greičiau ir kitos valstybės narės ją ratifikuotų. Toliau, Na, kaip dėl kompromisų, kaip ir neturime daugiau ką pridurti, dėl E kompromiso dar. Tai piratavimas. Na, manau, kad dėl jo jau buvo daug kas nuveikta ir galbūt galima būtų daryti nuorodį tai, ką Euronafo daro, nes iš tikrųjų egzistuoja bendradarbiavimas tarp europinių sistemų, yra talata, e, pajėgos, e, E, daro pastangų bandant identifikuoti laivus įplaukiančius į tą piratų e, kontroliuojamą regioną. 28a kompromisas čia kalbama apie Reino upės navigacijos centrinio komisiją ir bendradarbiavimą su ją. Na, jeigu mes uh, kalbėsime apie Reiną, tai reikės čia minėti Najadės 2, tai yra bendradarbiavimą su visų upių navigacijos centrinėmis komisijomis, tai yra kokios jos ant egzistuotų. Taigi manau, kad čia reikia viską aptakiau ir apibendrinčiau suformuluoti. Toliau, Europinis registras, na taip, iš tikrųjų sudėtingas dalykas, senai pažįstame, bet tikriausiai čia neturėsiu daug ko pridurti. Uh, Nors, aišku, pritariu vienai ir kitai sakyti minčiai, kita vertus, tema išties sudėtinga ir būtent todėl mes parengėme e, valstybinių subsidijų gairias, bandydami e, harmonizuoti europinių laivų registracijos nuostatas, bet daugiau mes neturime ką čia pridurti ir padėti. Dėkoju. Pone Kumusakos, ar norėtumėte trumpai pasisakyti? Labai trumpai, ponė pirmininkė. Norėčiau pra... pratesti mintį dėl 34 pakeitimo. Ponas Tusas siūlė balsuoti atskirai, bet man rodos, jis dar nesu, mes nepakankamai aiškiai supratome, kas yra svarbiausia šioje dalyje. Ir tiesą sakant, tai, kas mums aktualu, atitinka ir jo logika, nes mes šiuo pakeitimu bandome apsaugoti tai, kas ir jam aktualu. Tai yra norma, kad būtų nustatyta minimalus įgulos narių skaičius ir tai atitinka jo logiką. Dabar, ponė pirmininkė, dėl 52 pakeitimo. Klasas ir kelikė pasiūlė šį pakeitimą ir dėl jo turėčiau štai kokių pastabų. Aš siūlau įtraukti žodinį pakeitimą, kuris, mano manimu, patiktų tiek pranešiai, tiek ir atitiktų, atitiktų šio pasažo dvasę. Pavyzdžiui, galima būtų formuluoti štai kaip. Ir šis žodinis pakeitimas būtų netokio privalomo pobūdžio kaip dabartinė formuluoti. Perskaitysiu. Can instead of uh, should or will. And then in this respect. Na ir toliau šiuo požiūriu privačios ir uh, viešosios investicijos į mokslinius tyrimus būtų tikrai labai naudingos. Na ir man atrodo, kad tai tikrai būtų esminė svarbi parama ir mano siūloma formuluoti yra netokio privalomo pobūdžio ir galėčiau įsivaizduoti, kad ir ponas Vandalin pritartų šiam žodiniu pakeitimui. Na ir pabaigai. Dėl D kompromisinio pakeitimo. EPP, ED frakcijos. M, nuomonė būtų gerai, jeigu šis kompromisinis e, pakeitimas aptintų APP e frakcijos narių sulmų 63-64 pakeitimus. Taigi čia kalbėjau apie D kompromisinį pakeitimą, kuris kartu spėdėtų ir 63-64 pakeitimų dvasį. Pone Savokasakos, aš ne, nenorėčiau kad jūs e, dabar čia dalintumėtės tai žodiniais pakeitimais, kai, bal, kai balsuosime, e, mes galėsime priimti tos žodinius pakeitimus, tačiau svarbu apie tai informuoti laiku. Aš dabar neturiu balsamo sarmo ir aš nežinau, ar čia yra nauji ar seni prašymai pateikti suteikti galimybę pateikti žodinius pakeitimus, tačiau galbūt ponas Groš čia galėtų mums kai ką paaiškinti. Labai trumpai, ponė pirmininkė. Kolega dabar mus informavome apie tai, e, tai apie ką mus dar raštu informuos sekretariatas ir tikriausiai EPP rytoj e, žodis, žodinį pakeitimą ir tie kolegos du žodiniai pakeitimai bus įtraukti. Na, aš visą tai dar rytoj pasiaiškinsiu, kad nekiltų problemų dėl balsamo sąrašo. Pone Vandalin. Ačiū pirmininkė. Liko dar keletas klausimų, kuriuos reiktų išsiaiškinti. Kolegos Desi 54 pataisa. Komisija iš jų pasiūlymą mums pateikė labai aišku atsakymą. Todėl aš ir pažymėjau šią pataisą balsavimo sąraše minuso ženklų, išklausęs taip pat ir pono Karavicijos nuomonę komisijos atstovo, taip pat dėl kolegos Fleckenštant pataisos 22-osios buvo iškilę klausimų. Ir e, kodėl mes dar papildomai esame pasiūlę bei kompromisinį pakeitimą, būtent todėl, kad laivybos sektorius negauna valstybinių subsidijų, išskyrus tais atvejais, kuomet laikomasi tam tikrų griežtai nustatytų taisyklių laivybos versle. Ir tą esminį punktą reiktų paminėti, kas nebuvo padaryta šioje pataisoje. Todėl aš manau, kad dėl šios priežasties būtų geriau siūlyti B kompromisinį pakeitimą nei atskirą pakeitimą, kurį siūlė kolega. Tiek dėl šių pakeitimų kolega Fleckenstein uždavė klausimą dėl 82 pakeitimo. Ne, tai buvo 83-asis, kalbėtojas pasitaiso. Buvo siūloma šį pakeitimą papildyti nuostatą antrąją dalį arba trečiąją. Ponas Vandalin tikslinas, jeigu teisingai supratau, tai kalba eina apie žvejybos ir kitokio pabudžio laivus. Ką aš turėjote minėti, norėčiau pasitikslinti. Ponas Fleckenstein, galėtumėte truputį e, patikslinti 83 pataisos formuluotės. Pataisos gale yra siūloma pateikti nuoroda į tai, kad reikia bendrai kovoti su piratavimu, neapsiribojant vien tik tai tomis sritimis, kurios yra minimos kompromisinėme pakeitime ir kitose pakeitimuose, kuriuos minėjote. Mes siūlome parengti bendrąjį taikios laivybos užtikrinimo planą. Į tai reikia atkreipti dėmesio, o šiaip aš pritariu jūsų pasiūlymui. Taigi tai buvo 383 pataisos dalis. Pirmininkė, aš šiek tiek e, neigiamai esu nusiteikęs šio pasiūlymo atžvilgiu. dėl piratavimo parlamentas jau yra prieimęs bendrųjų pozicijų, todėl aš e, šiek tiek atsargiau žiūrėčiau į šią pataisą ir nenorėčiau jos priimti. Tiek, ponia pirmininkė, būtų klausimų kurios buvome neišsiaiškinę bendrai, tariant, manau, kad mes jau sutarėme dėl bendrosios pozicijos. Ačiū, ponai Vandalinui. Kitas darbo tvarkės punktas yra Baltijos, pranešimas dėl Baltijos jūros regiono. Vėl svarstysime siūlomas pataisas. Žodis yra suteikiamas ponui Kūn. Ačiū, pirmininkė. Transporto komitetas aptariant Baltijos jūros strategiją ir ją rengiant, turi patarimai balsą. Turime pareikšti savo nuomonę, kurios rengėjas aš esu ir daugiausiai dėmesio skiriame transporto bei turizmo politikos aspektams, nes mūsų komitetas yra atsakingas taip pat ir už ES turizmo politiką. Noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams su kuriais bendradarbiavimas vyko labai sklandžiai. Jie rengė ir teikė pataisas labai teigiamoje dvasioje ir tos pataisos buvo taip pat labai teigiamo pobūdžio, aš pasistengiau jas visas įtraukti į pranešimą, mums buvo svarbu užtikrinti, kad toliau plėtojant transeuropinius tinklus būtų užtikrintas tarpusavio ryšys ir susisiekimas tarp Adrijos jūros regiono ir Skandinavijos, todėl šią temą mes siūlome du kompromisinius pakeitimus, kuriuos siūlė ponas Kančian ir ponė Senolova. Jie daugiausiai skyrė dėmesio šiam klausimui, atkreipdami dėmesį į tai, kad reikia plėtoti geležinkelio tinklus rytų kryptimi bei gerinti transporto e, infrastruktūrą iš ES jūrų uostų per sausumą. Tai yra kompromisas, kurį siūlė ponai Savisar ir Marinesku. Kitos pataisos daugiausiai dėmesio skiria trans, europinių transporto ašių e, pratesimui, tai yra ten vienas iš Berlyno į Skandinaviją per Rostoką ir Daniją. Taip pat mes susitarėme dėl būtinybės šį transporto tinklą toliau vystyti. Kalbant apie bendrą transporto situaciją, buvo siūloma nemažai panašaus turinio pakeitimų. Ponas Zylė siūlė to paties turinio, tačiau kitaip truputėlį suformuluota pataisa. Ta formuluotė susilaukė truputį neigiamesnio įvertinimo, kadangi privalome atkreipti dėmesį į tai, kad e, mūsų komiteto kūruojami transporto turizmo klausimai neužgoštų regionių vystimosi komiteto pozicijų, kurios turi būti pagrindinės šiame pranešime. Galima būtų ginčytis dėl to, ar reikia įtraukti taršos laivų taršos klausimus į šį pranešimą apie Baltijos jūros strategiją. Galima būtų ginčytis, ar šis klausimas turėtų rasti vietos šiame pranešime apie santykius su trečiosiamis šalimis. Apie tai kalbama kai kuriuose pakeitimų pasiūlymuose, kuriems galime pritarti. Kalbant apie transporto strategiją Baltijos jūros regione, mes privalome išlaikyti jau užimtą poziciją, privalome skatinti ekologiškesnės transporto rūšis, ypatingai geležinkelio bei e, laivų transportą, bei stengtis e, tokiu būdu gerinti laivybą, kad ji atsvertų sausumos transporto srautus, todėl siūlomi kompromisai iš tikrųjų yra geri ir teigiami. Kalbant apie turistinius aspektus, tai daugiausiai dėmesio jiems skiriama tose pakeitimuose, kur kalbama apie Hanzos miestus, taip pat e, keletas pakeitimų susiję su tam tikrais turizmo filosofijos aspektais siūloma daugiau dėmesio skirti dviračių turizmui. Iš viso pataisų sulaukime 19 ir manau, kad e, sugebėsime greitai jas išanalizuoti ir sustarti dėl mūsų galtinio pranešimo teksto socialistų frakcijos rūpams Balčytis. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbimi kolegos. Taip pat pirmiausia norėčiau padėkoti savo kolegai pranešėjai už atsakingai atliktą darbą, rengiant nuomonės projektą ir taip pat už tos susitikimus, kurie buvo praeityje ir mes iš tikrųjų gana plačiai aptarėme, kokia turėtų būti šita nuomonė. Pats pavadinimas dėl ES Baltijos jūros regiono strategijos būsimoje sanglaudos politikoje – iš tikrųjų apibrėžia ir galbūt jau nustato, kad mes į šitą regioną turėtumėm žiūrėti šiek tiek plačiau. Tai tikrai labai svarbu, kad, kaip jūs paminėjote, dokumentai yra adresuojami tokie klausimai kaip parama geležinkelių, jūros ir vidaus vandenų transportui ir kaip darnios transporto e, priemonių sudėtinė dalis. Taip pat e, jūs paminėjote dėl skatinimo efektyvios ir ekologiškos transporto sistemos kūrimą į kurį siekiam įtraukti visas e, aštuonias Baltijos jūro pakrančių valstybės. Tačiau vis dėlto, e, kaip ir minėjau, man iš tikrųjų šiek tiek e, buvo nesuprantama, kodėl mes ne, nepalaikėme tokios iniciatyvos, kuri apibrieštų transeuropinių tinklų vystimo poreikį Baltijos regione. Jie turėtų padėti sujungti šį regioną su vakarų Europą Ir apie tai mes esame nekartą kalbėję ir oficialiuose, ir taip pat darbo grupėje. Aš manau, kad tai užtikrintų e, ne tik tai geresnės e, sąlygas Europos piliečiam keliauti, judėti, pervežti krovinius, bet kaip yra ir numatyta tam tikruose projektuose, kad tai turėtų labai didelę pridėtinę vertę visos bendrijos mastu. Taip pat e, manau, kad mes turėjome atsižvelgti į labai gerus pasiūlymus iš žaliųjų ir taip pat iš Europos e, konservatorių ir reformatorių politinės grupės, kur eina kalba apie labai geras idėjas nukreiptos į šito regiono mokslinius tyriamuosius darbus, e, taip pat inovacijas ir transporto sistemos vystimą. Taip pat naudojant šitame regione, o iš tikrųjų problema egzistuoja, saulės ir, e, jie, e, ir e, wind energy. Tai manau, kad jeigu mes iš tikrųjų šiandieną palaikytumėm iš 19 pateiktų 18 pataisimų šitas dokumentas įgautų žymai svarbesnį reikšmę ir aš manau, kad taip pat vystimo komitetas turėtų gerę paruoštą dokumentą, dėl ko, aš manau, ateityje būtų žymiai lengviau kalbėti apie Baltijos jūros regiono strategijos ir pačios Baltijos jūros e, regiono vystimą plačiai prasme. Todėl tikrai noriu paprašyti, palaikyti tas idėjas ir balsuoti už Thank you, Mrs. Meissner for the Liberals. Ačiū, ponė Meissner, liberalų frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Aš pavaduoju ir šiame pasakymė ponė Savisarė, kuri dar nespėjo atvykti. Aldė vardu norėčiau padėkoti ponui Kūn. Ne, ponė Savisarė, ne dviračių keliauju iš Estijos, ta kelionė truputį ilgiau užtruktų, bet bent laiku būtų atvykusi, buvo replikuojama. Aš manau, kad ponė Savisar e, mielai dviračių naudojasi, tačiau netokiems atstumams. Baltijos jūros strategija yra pirmoji strategija skirta makro regionams ES ir mes nekantriai laukiame šios strategijos rezultatų. E, ši strategija turėtų pastarnauti pavyzdžių kitiems makro regionams. Baltijos jūra yra labai svarbus Šiaurės Europos regionas ir transporto sektorius čia dar gali būti vystomas geriau, o tai yra būtina prielaida tam, kad geriau veiktų vidaus rinka. Ir kalbant apie Baltijos jūros regioną ir Baltijos valstybės ypatingai, juose reikia dar nemažai finansinių investicijų Pavyzdžiui, Suomijoje ir trijose Baltijos valstybėse tarpusavyje beveik neegzistuoja jokių geležinkelio jungčių, todėl e, juose negalima perkelti prekių srautų nuo e, sausumos transporto ant e, bėgių Taigi tuos aspektus taip pat reikia atsižvelgti strategiją rengiant ir ponas Kūnas. Pristatydamas savo pranešimą, tai atkreipė dėmesį, vienas dalykas visiškai nebuvo dar paminėtas, tai yra susisiekimas su kaimininėmis valstybėmis, ne ES narėmis, pavyzdžiui, Rusija, kurios dalis yra susijusi ir e, ribojasi su Baltijos valstybėmis. Taigi, kalbėdami apie Baltijos jūros makroregiono strategiją, mes turime sužvelgti ir į šią aplinkybę ir reikia pasvarstyti, kokiu priemoniu galime imtis, skatindami ne tik Baltijos regiono tarpusavę sąnglaudą, tačiau taip pat ir šio regiono sąsajas su kaimynais. Turizmo aspektas šioje strategijoje taip pat yra svarbus. Pagal Lisabono strategiją jam tenka didesnė reikšmė nei anksčiau, todėl svarbu atkreipti į jį dėmesį ir turizmo srityje daug ką galima nuveikti rengiant Baltijos jūros strategiją. Kalbant bendrais bruožais, mes sutarėme didžiaja dalimi ir taip pat ir dėl pastabų, kurios buvo išsakytos pranešimo atžvilgių savo frakcijos vardu, galiu pasakyti, kad palaikome didžiąją dalį pataisų, taip pat ir tų, kurias siūlė kitos frakcijos. Šią mintimį baigsiu savo pasisakymą, manau, kad rytoj balsavimo metu šis dokumentas susilauks plačios paramos. Ačiū ponas Kramer žaliųjų vardu. Ačiū. Aš taip pat pavaduoju ponę Aukin, mūsų šešėlio pranešėją, kuri negali dalyvauti posėdėje. Manau, kad Baltijos jūros strategijai teks teigiamas vaidmuo, nepasant to, kad geležinės uždangos jau nebėra e, apie 20 metų ir šešios Baltijos jūros regiono valstybės įstojo į Europos Sąjungą prieš, tai yra Baltijos jūros regiono valstybės įstojo į uh, Europos Sąjungą prieš šešerius metus, vis dar galioja seni mąstymo uh, stereotipai, kuriuos reikia keisti, siekiant taip pat ir uh, naujų transporto sistemų, transporto koridorių e, plėtojimo, todėl e, ši naujoji Baltijos jūros regiono strategija Europai bus labai naudinga. Pone Maisner minėjo turizmo aspektą, kuris yra labai svarbus. Mes šios pasiūlymus palaikome ne dėl to, kad esame transporto turizmo komitetas, o būtent dėl to, kad Lisabonos sutartyje yra skirtas atskiras straipsnis turizmui, kuris turėtų prisidėti prie gamtos išsaugojimo, o ne prie gamtos naikinimo, kas daug kur vyksta dabar, pavyzdžiui, viduržėmio jūros regione, į, kurį, į kurio kai kurias vietas aš nevykčiau atostogų, netgi jeigu man dabar kas nors už tai ir primokėtų. Uh, Geležinkelio e, projektai buvo minėti, pagrindinis iš jų yra Rail Baltica. Šiuo metu Baltijos valstybės viena kita kaltina dėl to, kad kaimynai nieko neveikia. Pavyzdžiui, lietuviai kaltina Lenkus, Latvijai kaltina lietuvius, o, o estai Latvius. Mes siekiame, kad e, ši geležinkelio trasa būtų nutiesta bent jau iki Talino, galbūt per Taliną ir toliau e, iki San Peterburgo. Labai svarbi gelžinkelio atkarpa yra Belinės Rostokas e, ir toliau į Skandinaviją, nes e, visos gelžinkelio atšakos sujungia vakarų Europą su Skandinavija geriausiai per Rostoką ir situacija jau pasikeitusi yra, lyginant su ankstesniais laikais, todėl reikia tą įsisamoninti. Labai palaikau pasiūlymus dėl dviračių turizmo plėtojimo. Jie mane tikrai labai džiugina. E, taigi pritarsime šiam pakeitimui ir e, visam pranešimui ir ne vien tik tai dėl to, kad ten yra minimas dviračių turizmas. Dar kartą noriu šešėlinės pranešėjos mūsų frakcijos, e, ponios Aukin, vardu padėkoti pranešėjai Panas Zylė, ECR frakcijos vardu. Ačiū, norėčiau pirmiausiai padėkoti ponui Kūniai, kuris parengė kompromisinius pakeitimus, taip pat noriu padėkoti kitiems kolegoms ir man būtų įdomu išgirsti, tiksliai buvo įdomu išgirsti transporto komiteto požiūrį į transporto sistemą Baltijos jūros regione. Pritariu tiems, kurie teigia, kad Rail Baltica yra labai svarbus geležinkelio transporto projektas. ES valstybės narės, kaip jūs žinote, negali pačios šio gelžinkelio projekto įgyvendinti, net ir e, gaudamos lėšų iš sąnglaudos fondų, todėl mums reikės atskirai diskutuoti apie šį projektą ten projekto gyvenimo kontekste, tačiau dar prie šio klausimo reikės grįžti. Noriu padėkoti ponui Kūniai už jo supratimą dėl Baltijos jūros jūrų uostų tarpusavio konkurencijos. Mes čia kalbame ne tik apie ES valstybės narės, Baltijos jūroje veikia taip pat ir St. Peterburgo bei Kaliningrado e, rusų uostai, kurie konkuruoja su ES valstybių narių jūrų uostais. Ir Rusija, kaip visi žinome, nesilaiko tų pačių kriterijų, kurie galioja jūrų uostams ES. Kalbant apie aplinkosauginę Baltijos regiono situacijos gerinimą, neįtraukus į vykdomus projektus Rusijos, daug e, teigiamų rezultatų nesulauksime. Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos yra geriausias pavyzdys, nes e, daugelį sričių Baltijos jūros atžvilgių Rusija laikosi kitokios pozicijos nei Baltijos valstybės arba Europos Sąjunga ponė Savis, ar siūlo tinkamus pasiūlymus dėl susitarimų su e, ne ES valstybėmis, būtent Rusija. Mano 19 pataisa tuo tarpu e, taip pat kalba apie santykius su trečiosiamis valstybėmis. 20 milijonų eurų yra numatyta tarp valstybinėms projektams, taip pat ir su Rusija bei Baltarusija, kitomis ne ES valstybėmis. Šiame dokumente mes galėtume įrašyti nuostatą dėl politinės paramos panašaus pobūdžio investiciniams projektams ir ES galėtų išsiųsti kaip e, organizacija atitinkamus politinius signalus ne vien tik tai Latvija, Estija arba atskiros valstybės narės. Ačiū, ponas Rubik. Es ar gribu sākt ar to, ka izteikta. Ačiū, pirmininkė. Uh, Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Kūniai. Dėl kelių klausimų galbūt mes nesugebėjome susitarti šiame dokumente. Tačiau analizuojant makro regionus, reikia pastebėti, kad tai yra naujas fenomenas Europos Sąjungoje. O jeigu pažvelgtume į regioną, kurį aptarėme šiandien, tai trešdalis ES valstybių priklauso šiam regionui, tačiau taip pat ir kitos valstybės, kurios nėra ES narės. Šiame regione gyvena šimtas milijonų žmonių maždaug. Ir todėl jų gerovė, užimtumas yra glaudžiai susijęs su Baltijos jūra. Aš nelabai suprantu, kodėl šie transporto koridoriai, apie kuriuos mes diskutuojame, kodėl šie projektai dar nėra įgyvendinti. Nei vienas iš šių projektų nebuvo užbaigtas. Jeigu, jeigu keliautumėte iš Berlyno į Rygą, ir kaip žinote, Ryga ir Talinas, taip pat ir Lietuva ribojasi su Rusija, turi sieną su Rusija. Europos Sąjunga siekia vaisingo bendradarbiavimo su Rusija, tačiau ar mes tinkamai e, pasinaudojame galimybėmis ekonomikos ir tie bendarbiauti su Rusija, jeigu ne, tai kodėl? Kodėl e, šiems makroregionams e, neskiriamas pakankamas dėmesys? Pirmiausiai, ir tai yra susijęs su aplinkos sauginiais klausimais, tačiau taip pat yra ir ekonominių aspektų iškyla klausimas, kas mokės už šių pasiūlymų įgyvendinimą. Finansavimas iš sanglaudos fondo yra vienas šaltinis, taip pat nacionalinių biudžetų lėšas galima panaudoti valstybėse narėse, tačiau mes jau aptarėme neseniai Rostoke e, šios klausimus, šių projektų gyvendinimus. Aš dalyvau tose debatuose, juose taip pat dalyvavo komisijos atstovai. Aš tuo metu neturėjau prieš akis ES žemėlapio, ir ES galbūt būtų galima suskirstyti į dešimt makro, makro regionų, makroekonominių regionų. Tačiau kiekvienas šių dešimties regionų turi savo specifiką. Taigi, kas priims galutinius sprendimus dėl šių regionų arba dėl tų valstybių, kurios nepriklauso atskiriams makroekonomijos regionams ar šioms valstybėms nebus numatytas finansavimas. Manau, kad komisija turėtų atidžiau išanalizuoti šiuos aspektus ir juos aptarti. Kalbant apie siūlomas pataisas ir e, nuomonės projektą, nemanau, kad e, pakankamai buvo atsižvelgta į sanglaudos aspektą šiame dokumente. Tai yra dokumentas, kurio, kuriam negaliu pritarti. Ir aš, tiksliau, kuriam galiu pritarti ir mes galime balsuoti už. Ačiū ponui Kūnui išteikiamas žodis sakyti į išsakytas mintis ir replikas. Ačiū pirmininkė. Malonu girdėti, kad didžiai dalimi sutarėme dėl teikiamo pasiūlymo, nes sąnglaudos politika siekia užtikrinti ES valstybių narių, kurių ekonominis įsivystimasis ir gyvenimo lygis yra skirtingas tarpusavio sambuvi. Todėl yra būtina šiam tikslu gyveninti, pasitelkti ir atitinkamus transporto koridorius, siekiant geriau pasiekti atitinkamus regionus bei transportuoti prekes į tuos regionus, kuriuose gyvena geriausia, per, didžiausia perkamą dalį turintis e, e, pirkėjų. Mes pasakome už tai, kad būtų kaip manoma greičiau įgyvendinti transporto tinklų ir koridorių projektai, Todėl e, Baltijos jūros regionui ir jos valstybėms tinka čia, e, tenka labai svarbus vaidmuo. Ponas Balčytis paminėjo tą aspektą e, ir aš taip pat pasisakau už tai, kad penkioliktasis ir šeštasis pakeitimai būtų įtraukti į mūsų bendrosios pozicijos tekstą. Pone Maisner jūsų pasisakymas buvo pakankamai aiškus, taip pat ir dėl uostų konkurencingumo. Ponas Žylė atkreipė dėmesį į tai, kad ES laivybos strategiją rengdami ir konkurencingumą siekdami užtikrinti turėtume stengtis įgyveninti ir Baltijos jūros regione, todėl būtina atkreipti dėmesį į tai, kad Baltijos regiono valstybės privalo laikytis tam tikrų ekologinių reikalavimų ir laivybos saugos reikalavimų ir jų nesilaikant gali susikurti savo tam tikrus konkurencinius pranašumus. Taip, turizmas vaidina labai svarbu vaidmenį Baltijos jūros regione, yra ekonominis faktorius labai svarbus. Turizmas bei e, keleivių pervežimas yra labai svarbus ekonominiai aspektai, taip pat ir dviračių turizmo skatinimas jam reikia skirti pakankamai dėmesio, nes dviračių turizmo plėtra yra susijusi taip pat ir su sveikatos apsaugos situacijos gerinimo. Rail Baltica projektą minėjo keletas kolegų, taip pat ir iš Baltijos valstybių ateityje, siekiant šią geležinkelio magistralę plėtoti, tai, tiksliau šią magistralę, geležinkelio magistralę plėtoti, reiktų sutelkti tarpusavyje pastangas ir e, užsibriežti konkrečius ateities tikslus. Dar vienas svarbus aspektas yra tas, kad e, mes e, turėtume ir erdvinių požiūrių susitarti, kaip tvarkysime Baltijos jūros regioną. Pavyzdžiui, susitarti, kurioje vietoje bus daugiausiai e, vėjo jėgainių koncentruojama, nes tai e, Baltijos jūra yra ta jūra, kuri turi tankiausią laivybos tinklą visame pasaulyje. Todėl turime labai atidžiai pamastyti apie tai, kur mes e, galime pagerinti laivybą ir užkirsti kelią įvairioms e, nelaimėms ir e, avarijoms, pasitelkdami lotsmanus arba pasitelkdami radarų sistemas veikiančias nuo kranto, taip pat ir gerindami atitinkamas sąlygas turizmui vystytis tokiu būdu. Mes turime bendrai pasvarstyti, kaip pagerinti tiekimo, energetinių išteklių tiekimo e, sistemas. Čia aš turiu omenyje šiaurės srovės dujotakį. Ir jeigu jau yra vykdomi tokie projektai, tai erdvinio planavimo prasme taip pat reikia labai aiškiai nustatyti e, maršrutus e, šių energotiekių ir įvairių, įvairios e, šalia esančios susijusios įrangos tam, kad, e, kaip manoma, mažiau pakenktume žvejybai, turizmui ir toliau galėtume išlaikyti e, draustinių teritorijas ir tai leis mums ateitie už, užsitikrinti savo gerovę, klėstėjimą bei padės vystytis įvairioms ekonomikos šakoms. Pabaigai noriu dar kartą padėkoti už jūsų indėlį iš jos nuomonės dėl Baltijos jūros strategijos rengimą, nes tame regione gyvenantis žmonės privalo regioną e, saugoti, branginti kaip savo tevinę ir išvelgti jame ateities gyvenimo perspektyvų bei siekti, kad šis regionas galėtų konkuruoti su kitais Europos ir pasaulio regionais. Ačiū labai. Ačiū ponui Kūniai. Balsuojama dėl šios nuomonės bus rytoj ryte. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas tai yra transportavimo ir e, slėginių įrenginių pranešimas. Svarstysime dabar įvairius pataisus ir pasiūlymus. Ir e, aš prašau dabar man suteikti įgaliojimus daryti su taryba šio klausimu. Aš pats e, siūlau taip pat atitinkamą vieną pakeitimą, kitų pakeitimų daugiau nebuvo, todėl aš dėkoju Jums už bendradarbiavimą. Papildoma pataisa, kurią aš siūlau, kalba apie tarybos poziciją nustatytą gairėse, siekiant geriau įgyveninti direktyvą siūloma bendradarbiauti su kompetitingomis nacionalinėmis tarnybomis. Aš manau, kad šis požiūris yra tinkamas. Turint omenyje, kad taryba ir parlamentas e, susitarė dėl e, naminių e, gyvūnų direktyvos, aš siūlau tą pačią metodiką pasitelkti taip pat ir šiuo atveju, kad greičiau užbaigtume dėrybas, todėl e, pabaigoje aš siūlysiu keletą žodinių pakeitimų tam, kad per komiteto posėdį rytoj galėtume jums pritarti. Tie žodiniai pakeitimai daugiausiai kalba apie delegacijos atšaukimą prieštara, prieštaravimus deleguotams aktams ir apie tai, kad e, šie veiksmai negali tarnauti, negali būti laikomi precedentais e, ateities ginčių atveju. Kaip jau minėjau anksčiau, ši direktyva skirta peržiūrėti anksčiau galiojusią direktyvą tam, kad būtų supaprastintas iki šiol galiojęs teisės aktas ir būtų išlaikyti saugos reikalavimai, gabenant ir transportuojant brangę įrangą. Aš palaikau prieštaravimus dėl e, tam tikrų slėginių įrenginių transportavimo saugos e, reikalavimų pakeitimo. Bend, bendradarbiaujant ir pasirašant pagal tarptautinius sustarimus dėl slėginių įrenginių transportavimo, reikėjo jau seniai pakeisti iki šiol galiojusi teisės aktą. Pakeitimai, kuriuos aš įtraukiau į savo pasiūlymą, kalba apie apibrėžimus, ragina komisiją parengti atitinkamas gairias, siekiant geriau gyveninti galiojančias nuostatas ir peržiūrėti arba neperžiūrėti atitikties reikalavimus tais atvejais, kuomet egzistuoja jau tam tikri e, reglamentai nacionaliniu lygiu. Aš džiaugiuosi, kad taryba atsižvelgia į mano siūlymus pakeitimus šiam pranešimui ir tikiuosi, kad rytoj mes pritarsime žodiniams e, pakeitimams, kuriuos aš siūlysiu, o tai leis mums pritarti šiam pranešimui plenarnėje sesijoje per pirmąjį svarstymą, tai būtų signalas tarybai e, pritarti mano siūlomoms pakeitimams ir pakeitimo dokumento tekstui. Ten, kur kalbama apie skirtingas talpas, pavyzdžiui, suslėgtų dujų transportavimui, yra nustatyta galimybė transportuoti e, suslėgtas dujas per skirtingas valstybės narės, negavus kiekvienoje jų atitinkamų leidimų ir e, sertifikatų. Mes žinome, kad tai yra sudėtinga techninio pobūdžio ataskaita. Mes siekiame supaprastinti dabar galiojančius standartus ir padaryti juos aiškesniais. Kaip jau anksčiau minėjau, dėl uh, įvairių teisėkuros pakeitimų per, e, atitink, per pastarosius metus reikia įtraukti į šį teisės aktą ir tartautinės sutartys. Aš tikiuosi, kad mano siūlomos pataisos leis e, susitarti dėl aiškesnių apibrėžimų ir leis e, komisijai užtikrinti geresnį galiojančių teisės aktų įgyvendinimą praktikoje. Uh, bei netaikys e, tam tikrų europinių reikalavimų tai įrangai, kuri yra naudojama tik tai atskirose valstybėse arba jų regionuose. Aš tikiuosi, kad rytoj komitetas pritars mano siūlomam pakeitimui bei žodiniams pakeitimas ir tai leis mums susitarti su taryba per pirmąjį svarstymą, kuri, e, kaip jau minėjau, pritarė mano siūlomam pranešimui. Dabar žodis teikimas ponui Groš. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kolega Koks nedalyvauja komito posėdėje, todėl apie frakcijos vardu galiu pasakyti, kad mes laikome pakeitimus, be kita ko ir žodinius. Na, manau, kad e, ties, techninis prisitaikymas turėtų būti daromas, jinai tai jau reikėjo padaryti. Bet to taip pat ir tas tarp valstybinis pobūdis yra labai aiškus dalykas Ir kai kalba eina apie saugą, tai, tai jog e, gabenimas yra tarp valstybinio pobūdžio neturėtų mažinti saugos. Na, kai dėl teisėkuros srities, tai mes viską palaikome ir aišku viską galima sutrumpinti. Taigi FFP viską labai palaiko, dėkoju. Dėkuoju, ponia Meisner, prašom, Alde frakcija. Dėkuoju, ponė pirmininkė, manau, atrodo, kad visi tikrai labai sutarėme, jūs kaip pranešėte atkreipti vėdėmėsi tai, kad yra techninio pobūdžio pranešimas, turinys nekeičiamas, o šiuo atveju tiesiog bandome iš pašalinti iš teisės aktų prieštaravimus, viską suderinti, užtikrinti saugą, gabenant mobilius saugo, slėgių įrenginius bei pavojingas prekes. Taigi, iš esmės, tikrai visi plačiai turime dėl to, ką reikia daryti, todėl jūs tarsi minėjote, kad mes neturėtume teikti savo pakeitimų, laikytis jūsų linijos, būtent taip ir elgsime šį sėkį. Beje, dėkoju ponė Sipsinai už jūsų kaip pranešėjo darbą, bet to norėčiau atkreipti dėmesį tai, jog mūsų visų manimų labai gerai, kad jūs dabar patek, patikslinate, kas tai yra tie deleguoti aktai, nes įsigaliojus Lisabono sutarčiai nebeegzistuoja komitologijos procedūra kaip patokia ir Aišku, mes nenorime, kad iš mūsų būtų atimti galimybę primti sprendimus, nes Europos parlamentas yra piliečių balsas ir kai kalba eina apie pavojingų prekių gabenimą, turėtume turėti galimybę išsakyti savo nuomonę. Todėl tikrai labai plačiai pritarėme jūsų pasiūlymams ir manau, kad tai atsispindės ir rytoj balsavimo metu. Dėkuoju, ponas Kramer. Brianai, jeigu PP e frakcija tave plačiai palaikys ir dar liberalai ir mes, tai čia tiesiog reikės pagalvoti, ar čia ką nors netaip nepadarė. Kaip ten bebūtų, mes labai pritarėme šiam pranešimui ir džiaugiamės ryto, rydienos balsavimais. You, Ačiū. Iš tiesų, aš galvojau, kur galėčiau įtraukti visą šį dokumentą dviračius. Na, bet gal tai nereiškia, kad mes negalėsime atsižvelgti istorinių tra... geležinkelio transporto priemonių radote mano silpnąją vietą. Ačiū pirmininkė, aš suteiktą žodį, panas Alkodravi. Jeigu mes neturi, neturime ką pasakyti dėl to teksto, tai nereiškia, kad mes jam nepritarėme. Atvirkščiai. Ponas Zylė, prašom. Ačiū pirmininkė, mes taip pat jums pritarsime, nes tarptautinis bendradarbiavimas turi būti sustiprintas. Man atrodo, kad jūs puikiai padirbėjote ir mes jums pritarsime. Ačiū, sako pirmininkas, ponas Paskualiai iš komisijos. Jeigu jūs man pritarsite, tai man iš tiesų kils didelių problemų. Prašome. Ačiū, iš tiesų aš Jums pritarsiu. Jūs paremsiu. Ačiū už Jūsų konstruktyvų darbą, siekiant šio sustarimo dėl teksto. Tai ne tik techniškas tekstas, tačiau ir labai svarbus tekstas. Labai svarbus pramoniai, taip pat ir bendram rinkos funkcionavimui. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Balsuosime rytoj, rytoj ryte. Noriu padėkoti kolegoms už diskusijas, už bendradarbiavimą Šis klausimas iš tiesų nebuvo lengvas. Baigime mūsų posėdį ir po to prasidės koordinatorių posėdis po 15 minučių ir jeigu visi koordinatoriai dalyvauja posėdėje, turiu pasiūlyti e, padaryti penkerių minučių pertrauką ir pradėti mūsų darbą, kuo galima greičiau. Ir dabar padarysime penkių minučių pertrauką, po to koordinatorių posėdis.